So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Herzlich willkommen zu unserer Ausschuss. Sveikinu susirinkusius į mūsų posėdį. Už lango taip puikiai šviečia saulė, tačiau mes turime balsuoti. Tikiuosi, kad visi turite savo balsavimo korteles jų tikrai reikės. Und dann äh, werden wir so allmählich loslegen. Taigi galime po truputį pradėti savo darbą. Balsuosime dėl aštunto darbo atvarkės punkto. Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas. Tai yra Kristos klas pranešimas nuleidžiamos salėje žali, žaliuzės, tam, kad mūsų saulė neakintų, kad galėtumėm gerai matyti, kas kelia ranką, o kas jos nekelia. Puiku. Pradėkime balsuoti. Krista apsidairė, ar visi yra. Galbūt iš pradžių padarykime nedidelį testą, kad matytume, ar gerai veikia balsavimo aparatūra, kad, ne, kad pažiūrėtume, kiek kiekvienos frakcijos narių balsuoja. Taigi balsuojame, ar oras yra geras ar ne. Apšimu, Pradedame balsuoti. Apšimu, Balsavimas baigtas. Taigi viskas gerai, niekas nebalsavo prieš, visi už tai, kad oras šiandien yra geras. Puiku. Taigi balsuojama dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Atsiprašau, 103 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Toliau pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Konsoliduotas pakeitimas, jo numeris trečias, Kas už? Ir dabar pastebėjau, kad EPP paprašė, kad būtų balsuojama dėl atskirų dalių. Balsuosime dėl trijų šio pakeitimo dalių. Taigi balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš susilaikę. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 už, 24 prieš 2 susilaikę. Toliau antroji dalis, kas už. Dagegen. Prieš. Susilaikę. Atrodo priimta, bet taip pat turėtume patikrinti.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 25 už, 24 prieš, trečioji dalis, kas už, prieš. Turime dar kartą patikrinti. Apsimum beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tuomet balsuosime dėl komitologijos pasiūlymo dėl Lisabono sutarties, kas už prieš susilaikė primta. Toliau pirmasis straipsnis, dešimtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 128. Dvi dalis. Girdžiu, kad reikia balsuoti tik už antrąją dalį. Taigi balsuojame tik už antrąją 128 pakeitimo dalį. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Imko šeštasis pakeitimas atkrenta. Imko septintasis taip pat. Toliau kitas puslapis. Imko aštuntas pakeitimas kaip papildymas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antrasis straipsnis 129, 130, ITRE 9, IMKO 9 ir tai yra identiški pakeitimai. Kas už juos? prieš, susilaikė. Patikrinsime. Atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 28 už, 24 prieš. Taigi priimta. Toliau 131 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 11 kas už, prieš, susilaikė priimta, 132 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 12 kas už, prieš susilaikę. Patikrinsime. Balsuojame dėl 12 pakeitimo. Und Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas, atmesta. 24 už, 26 prieš. E, trečias straipsnis, tryliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė primta. Keturioliktas, imko dešimtas ir į tredešimtas pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė primta. 133. Kas už? Prieš susilaikė. Atrodo priimta, bet patikrinkime. Beendet. Balsavimas baigtas. Tikrai nedidelė balsų persvara 28 už 27 prieš priimta. 100. 34. Kas už? Prieš. Atrodo taip pat kaip ir su ano pakeitimu. Tikri, patikrinkime. Balsavimas baigtas. 28 už 27 prieš lygiai tokia pati situacija. 135 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 136 kas už, prieš, susilaikė priimta. 137 atkrenta, 15 kas už, prieš susilaikė priimta, 138 atkrenta. Šimtas trisdešimt devintas Vaisgerber pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas ir itre dvyliktas pakeitimai kas už, prieš susilaikė atmesta. Patikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 140 pakeitimas. Kas už? 140. Kas prieš? Susilaikė priimta. Dvidešimt. 31 pakeitimas kitame puslapyje, kas už, prieš susilaikę priimta. Šimtas keturiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Tai yra balsuojame už kelis identiškus pakeitimus. 141, 142, į 317, imko 13. Kas už? prieš, susilaikę. Patikrinsime. Beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. ITRE 18 pakeitimas, toliau 145, 147 ir RIMKO 14. Tai yra identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė priimta. ITRE 19, 145, 148, IMKO 15. Kas už šiuos pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė priimta priimta. Šimtas keturiasdešimt penktas busoj pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Į 30. Imko 16 ir 149 pakeitimai kas už, prieš susilaikę priimta. 22 kas už, prieš susilaikę priimta. 146 atkrenta, toliau kitas puslapis, 23 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Į 322 atkrenta. 24 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 143 kas už, prieš susilaikė patikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 29 už, 27 prieš. 144 atkrenta, itre 21. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis. 150 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Patikrinsime. Balsavimas baigtas. vis tik nedidelė balsų persvara, persvara bet priimta. Toliau identiški pakeitimai. 151, ITRE 24 ir IMKO 18. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 152, 155 antroji A dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 155 antra B dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 153 atkrenta. 25 pakeitimas ir įtrė 25 ir rimko 19. Kas už šiuos pakeitimus? Prieš susilaikė priimta. 26 pranešėjos pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 154. Kas už? Prieš susilaikę. Ta pati, atrodo, ta pati dauguma visą laiką, bet vis tiek patikrinkime. Balsuojame dėl 154 pakeitimo.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 Dėl kompromisinių pakeitimų atkrenta didelė dalis pakeitimų. Galime versti dokumentą toliau, versti į kitus puslapius. Ja, Seite 14. 14 puslapis. Pradėsime balsuoti toliau nuo šešto straipsnio. 14 puslapis Atrodo, kad jūsų dokumentas kitaip sunumeruotas. E, mano versijoje 14 puslapyje 6 straipsnis 30 į 30 simko 23 A pakeitimai. Kas už juos? Prieš susilaikė priimta. 181. Kas už? Prieš susilaikė priimta Atmesta. 31 į 331, imko 23 B pakeitimai, kas už prieš susilaikę priimta. 182 kas už prieš susilaikę. Liberalai neiš vis nebalsuoja. nematau ne vienos rankos iš liberalų pusės. Taigi dar kartą, kas už 182? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinsime. 182. Wie ist denn das eigentlich, wenn die Liberalen mitstimmen? Dann reicht das, ne? Beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 183 ribas į pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. 83. Balsuojame dėl 183 pakeitimo. Balsavimas baigtas. nedidelę balsų persvarą priimta, tačiau matau, kad ne visi balsuoja. Matyt, kai kas pamiršta balsuoti. 184 ribas į pakeitimas. Kas už? Prieš. Turime vėl patikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Aha, Dabar vienu nariu daugiau balsavo. Balsavimas baigtas, matome, kad rezultatas šiek tiek kitoks atmesta. Taigi mano pastaba buvo teisinga. Kažkas prisiminė, kad reikia balsuoti. 185 ir 186. Kas už? Prieš Patikrinsime. Beendet. Apgalint. Savimas baigtas, atmesta. Mhm. Das fällt. Dann geht's weiter mit 190 Rivasi. 190, kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. So beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 7. Septintas straipsnis. Imko 24. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Toliau identiški pakeitimai 32, Imko 25, ITRE 32. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Identiški pakeitimai 33, Imko 26, ITRE 33. Kas už? prieš susilaikė priimta. Į 34, kas už, prieš susilaikė priimta. Identiški pakeitimai 34, Simko 27, kas už, prieš susilaikė priimta. 35, įtrė 35, simko 28 identiški pakeitimai kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas straipsnis. 191 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Įtrė 36 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 192. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 193. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Devintas straipsnis. Imko 31. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Toliau 195-196, kas už, prieš, susilaikę, patikrinsime. Und 95, 196. Balsuojame dėl 195 ir 196. Iš APP balsuoja vienu nariu per daug. Gerai jūs mobilizavau, bet dabar jau per daug balsuoja. Dabar jau gerai. Atmesta. 28 už 29 prieš. 199 kas už? prieš, susilaikė, atrodo atmesta. Norite patikrinti gerai. Ar visi balsavote? Dviejų narių trūksta bet jeigu jie nenori balsuoti, tai tuomet baigiame balsavimą. Priimta. Tačiau ne visi balsavo šį kartą. Toliau visai lė pakeitimų atkrenta ir balsuosime už 200, 200 ir 201 imko 31 B dalį. Dvi dalis tekste, už pirmą dalį balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du šimtai antras, ponios merkys pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 203, 204, 205. Identiški pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaikę. Patikrinsime. beendet. Balsavimas baigtas. Anginam. Priimta. 31 už 26 prieš. 206 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Bet patikrinsime. 206. Vienu EPP nariu per daug. Ačiū. Turite susitarti, kas balsuoja. 29 už 26 prieš priimta. Geriausia, kad balsuotų tie, kurie turi balsavimo korteles, nes matosi, kad ne visi balsuoja. Toliau 207. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 208. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 31 D dalis, kas už, į sveikatą, prieš, susilaikė, atmesta. 209, kas už, į sveikatą, kas prieš, susilaikė, priimta. 210 kas už, prieš susilaikė priimta. 211 ir į 39 kas už, prieš susilaikė priimta. 212 kas už, prieš susilaikė, atmesta. Toliau 213 atsiimtas pakeitimas, taigi balsuojame už 214. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad priimta, tačiau gal patikrinkime. Balsuojame dėl 214. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 10 straipsnis, 216 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 219 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 218 kas už, prieš susilaikė priimta. Patikrinsime 218. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 11 straipsnis, įtrė 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 13 straipsnis, 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 222 kas už, prieš susilaikė priimta. Į 342, kas už, prieš susilaikė priimta. 15 straipsnis. 227 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestą. 229, 30, 34, 228, įtrė 43, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 40 ir 41, Simko 35, įtrė 44 ir 45, kas už prieš susilaiko pritarta. 231-32 įtrė 46, imko 36, identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 233, kas už, prieš, susilaiko pritarta bet pasitikslinkim dėl 233. Balsuoti baigiame. Pritarta. 234. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Bet pasitikslinkime dėl 234. Atsiprašau, sako pirmininkas, neteisingai interpretavau balsavimą aiškiai persvara pritarta 16 straipsnis. 235, ponas Vils pataiso. Dar kartą 235. Prieš susilaiko pritarta 236, kas už prieš susilaiko atmesta. 237, kas už, prieš, susilaiko, pasitikslinkime. Dagegen Enthaltungen abgelehnt. 241 dafür. 241, kas už, prieš susilaiko atmesta. 242, kas už, prieš susilaiko pritarta. 42 ir įtrė 48 už prie susilaiko pritarta, 243 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. 44 pataisos su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. 244 kas už prieš susilaiko atmesta 245 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 45, 38 ir įtrė 49 už prieš susilaiko pritarta, imko 39, įtrė 49 antra už prieš susilaiko pritarta. 246 kas už prieš susilaiko pritarta 247, kas už, prieš susilaiko pritarta 248, kas už, prieš susilaiko pritarta. 47 į 50 identiškus balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 48 į 51 į 3. Į 351 40 už prieš susilaiko pritarta. Imko 40 atkrinta. 17 straipsnis 249 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 250 į 352, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Įtrė 52 pataisa, pirmoji pastraipa, pirmoji A dalis, už prie susilaiko atmesta. Įtrė 52 B prieš susilaiko atmestą, 251 kas už, prieš susilaiko pritarta. Įtrė 52 C už prieš susilaiko atmesta. Įtrė 52 įžanga, kas už prieš susilaiko atmesta. 252 kas už prieš susilaiko atmesta 253, kas už, prieš susilaiko atmesta. 254 Jorgensen iš trijų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinkime dėl trečiosios dalies. Vienu APP atstovu per daug tarp balsuojančiųjų, vienam reikia ištraukti kortelę. Dvi kortelės buvo ištrauktos, tačiau tai taip pat nepadėjo. Dabar balsuokime dėl 255, kas už. Plumba pataiso prieš susilaiko atmestą. 256, kas už, prieš susilaiko atmestą. Į 352 B. Pataisa, kas už, prieš susilaiko atmestą. 257, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 258, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Įtrė tikslinamis dėl 258. Balsuoti baigiame. Pritarta ar ne taip? Taip kaip ir sakiau. Į 352 atkrinta 259 vils pataisakas už prieš susilaiko atmesta. 260 ir 61 identiškus, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 262, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 263, kas už, prieš susilaiko pritarta 265, kas už, prieš susilaiko pritarta. 264 CA dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 266, kas už, prieš susilaiko pritarta. 264 CB dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. 264 CC, kas už prieš susilaiko pritarta. 267, kas už, prieš susilaiko atmesta, 268 ir 9 į 352, kas už, prieš susilaiko pritarta, 200. imko 41, kas už, prieš, susilaiko atmestą. Įtrė 52, kas už, prieš, susilaiko atmesta 18 straipsnis, 49 ir įtrė 53, kas už, jos atkrinta nes 16 buvo atmesta 50 yra įtraukta į kompromisinę pataisą, dabar balsuojame dėl 273 už prieš susilaiko atmestą. 274, kas už prieš susilaiko atmestą. 51 likusi teksto dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 52 į 354 atkrinta. Penkiasdešimt trečiųjų kas už, prieš susilaiko pritarta. 275, imko 42, atkrinta. Toliau dėl 54 balsuom, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 19 straipsnis 276 Jorgenseno pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. 277 kas už prieš susilaiko pritarta 20 straipsnis balsuojame dėl identiškų pataisų 55-osios, įtri 57-osios, imta 44-osios, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 280 Jorgensino, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Įtri 59, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 282, 83, 84, imko 46, kas už, prieš susilaikų pritarta. Į 361 atkrinta, į 360 atkrinta 61, kas už, prieš susilaiko atmesta. 285-81 imko 47 identiškos kas už prieš susilaiko pritarta. 21 straipsnis 286-88-362 identiškos balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl 4, imko 48, kas už prieš susilaiko atmesta. Du šimtai aštuoniasdešimt devintoji atsimta. Balsuokime dėl itre 63, susimko 50, 292, 311, kas už. prieš susilaiko atmesta. 290. Jos taip pat atkrinta. sako, kad dabar balsuosime dėl 165 A. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikslinkime. Vienu EPP atstovų balsuoja per daug. Dabar viskas tvarko, pritarta 31 už, 27 prieš. 296 e, identiškos kas už. Jos atkrinta. Toliau balsuokime nuo 300-osius, 365-osius ir 301-osius už prieš susilaiko atmestas. Tai 102 pataisa, tik už pirmąją dalį balsuojame, kas už prieš. Susilaiko pritartam. Toliau balsuokime 303, kuri identiška 304, kas už prieš susilaiko atmestą. 306 atsiimta, 308 Jorgenseno kas už, prieš susilaiko pritarta, 309 Kramerio kas už, prieš susilaiko pritarta. 310 kas už, prieš susilaiko pritarta. 22 straipsnis. nuo 57 iki 61 bei į 367 identiškus, kas už, prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikslinti? dėl paskutinių balsavimo rezultatų nuo 57 iki 61 ir į 67 mano manimu pritarta, tačiau tikslinamis. Aiškiau ir būti negali visi už. Kesam 9 už 9 prieš. 23 straipsnis 312 į 368, imko 60, kas už prieš susilaiko pritarta. Identiškus 62 į 369, kas už prieš susilaiko atmesta. Į 370, kas už prieš susilaiko atmesta. 24 straipsnis identiškos 313 į 371 imko 61, kas už prieš susilaiko pritarta 25 straipsnis į 372, kas už prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. identiškos 275 e, ir imko 42, kas už prie susilaiko pritarta. Toliau imko 62 ir 3, kas už prieš susilaiko pritarta. Identiškos e, 315, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 straipsnis 316 į 335, 76, imko 64 ir 5 identiškos, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 28 straipsnis identiškas 317, imko 66, kas už prieš susilaiko pritarta. Imko 69, kas už, prieš susilaiko pritarta. 317 atkrinta į 377. Už prieš susilaiko pritarta tiksliau atmestų. Imko 67, kas už, prieš, susilaiko atmestą. Jeigu norite, galime pasitikslinti. Dėl imko 67. Balsuoti baigiame. Pritart. Kai kurie iš jūsų nelabai aiškiai keliate rankas, todėl sunku yra įvertinti balsavimo rezultatus. Imko 68 ir 318 atkrinta, į 378 kas už, prieš susilaiko pritarta. 29 straipsnis 319 pataisa Rivazikas už prieš susilaiko pasitikslinkime. 319. Balsuoti baigiame. Vieno balso persvara pritarta 320-ųjų, kas už, prieš. Taip pat tikslinamės dėl 320-osios, pradedame balsuoti. Karin gali ištraukti savo kortelę iš balsavimo įrangos arba kas nors kitas. Dabar viskas tvarkoja. Pritarta. 321 kas už. Prieš susilaiko. Manau, kad ta pačia persvara pritarta, bet pasitikslinkime. Pane Kortinė savo kartelę taip pat galite įsitraukti, nes vieno jūsų frakcijos atstovų vis tiek yra per daug pritarta. 322 merkys pataiso, kas už prieš susilaiko atmesta. 323 merkys, kas už prieš susilaiko pritarta. 324 kas už, prieš susilaiko atmesta. 325 identiškai 379 rimko 70 kas už prieš susilaiko pritarta. 326, 380, imko 71 identiškos, kas už, prieš susilaiko pritarta. 31 straipsnis, 328, kas už, prieš susilaiko pritarta. 329, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trys šimtai dvidešimt septintoji rivazija, kad jis sakas už reikia balsuoti, nes ši pataisa atkrinta tik tuo atveju, jeigu 328 būtų atmesta, taigi balsuojame dėl 347 už prieš susilaiką pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kadangi trečioji konsoliduotos pataisos dalis buvo atmesta, privalome balsuoti dėl šitų pataisų, nes jos neatkritų. Taigi balsuokime į 381 dalis, pirmoji pastraipą. Tai yra kas už. Į 381 pataisa, pirmoji pastraipa. Kas prieš? Turime pasitikslinti, balsuoti, pradedame. Ir baigiame. Pritarta. Toliau tęsime balsavimą nuo 331 rivasi pataisos, kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. Tai 31. Balsuoti baigiame. Pritarta. Identiškos pataisos 64, 339, 340, 341, 342. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaiko pritarta.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 Was? Also ich höre, wir stimmen über Imco 73 ab. Man sako, kad turime balsuoti už Imco 73 pakeitimą. Kas už? Tai yra 33 A straipsnis, kas prieš imko 73 pakeitimą. Patikrinsime. Holger Kramer irritiert mich, weil äh, er die Hände immer anders hebt. Holgeris Krameris mane vis suklaidina, nes jis kažkaip netaip kelia ranką, ne, ne tada, kada reikia. Tai apsispręsk, kieno tu pusiai. Gerai, balsavimas baigtas. <laughs> Also ist angenommen. Gut. Taigi priimta. Toliau 34 straipsnis, 65 ir itre 82 pataisos identiškos. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Rezultatas nelabai aiškus, tai vėlgi patikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35 straipsnis, 66 į 83 ir šie abu pakeitimai identiški, kas už juos, kas prieš, susilaikė atmesta į 384 pakeitimas. Į 384. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 70, 67 pranešėjos pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 346 į 385, Simko 74. Kas už šios pakeitimus? Prieš susilaikė priimta. Trys šimtai keturiasdešimt septintas Jorgensen pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 348 Jorgensen pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dreihundertfünfzig, ja? 350.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 Kas už šiuos pakeitimus? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 352 atkrenta. Pereiname prie 36 straipsnio ir čia identiški pakeitimai 353, 354, į 387 ir rimko 75. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 37 straipsnis į 388 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 37a straipsnis. Atrodo, kad dėl jo nereiks balsuoti. Dabar balsuosime dėl 38 straipsnio, pataisa 355, Ryslė Paš pateikė ją. Kas už? Prieš susilaikė priimta identiškų pakeitimai 70, įtrė 91, simko 76, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 39 straipsnis, 356 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 357. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau 40 straipsnis. balsuosime tik už pirmąją dalį. Tai yra 71 pakeitimas ir ITRE 93 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 straipsnis, Atrodo, kad 41 straipsnė nėra dėl ko balsuoti, nes visi pakeitimai atkrenta. Kol kas tikriname, ar tikrai taip. Man sako, kad reikia balsuoti dėl 73 pakeitimo, tai yra 42 straipsnis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. į 396, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Iš tiesų baisu. Tris šimtai šešiasdešimt antras, tris šimtai šešiasdešimt trečias, simkas septyniasdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 44 straipsnis. Čia labai daug identiškų pakeitimų nuo 365 iki į 398 pirmosios dalies. Taigi, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau 368 368 antra dalis, 369 ir 398. Kas už šiuos pakeitimus? Prieš susilaikė priimta. Toliau 370, imko 80, į 398 pakeitimai kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau identiški pakeitimai 371, Simko 80 ir ITRE 98, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Im... 374, imko 80, itre 98, kas už, prieš, susilaikė priimta. Į 99 ir imko 81, kas už, prieš susilaikė priimta. 375 į 300 imko 82, kas už, prieš susilaikė priimta. 45 straipsnis, 376 pakeitimas, 378 pakeitimas. Balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt šeštas straipsnis. Į 301 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame dėl 379 iki į 302 pakeitimo pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Abgelehnt. 380 Moti. Wer ist dafür? 180 Moti pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. <laughs> okay. 380. Gerai, balsuojame dėl 380 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Und beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aš jau taip ir sakiau. Toliau. Imko 83, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 386 suligros Ted Franko pakeitimas, jis yra identiškas su 387 ir 388 bei Imko 83. Kas už šios pakeitimus? Nėra vertimo į anglų kalbą. O dabar? Dabar yra? Taigi dar kartą. 386,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 So, es fehlen noch vier, die vielleicht abstimmen könnten. Trūksta keturių narių, kurie galėjo balsuoti, bet balsavimas jau baigtas. Dabar baigtas. Priimta. Trišimtai. 300... 89, imko 83 į 303. Kas už? Prieš susilaikę. Vėl turime patikrinti. Vienu EPP nariu per daug. also abgelehnt. Atmesta. 390 moti pakeitimas kas už. Prieš susilaikę priimta. 391 dvi dalis, pirmoji dalis kas už. Prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už prieš susilaikė priimta. 47 straipsnis, 393 Vaisgerber pakeitimas kas už, prieš Patikrinsime. Balsuojame dėl 393 pakeitimo. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 394 buzoj pakeitimas. Kas už? Prieš kažkaip nelabai aišku. Dar kartą balsuojame dėl 394 pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 395 gėlink pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 396 delengė pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 414 pirilo pakeitimas ir į 306 atkrenta. Ne, neatkrenta. Balsuosime dėl 414 pirilo pakeitimą ir į 306. Kas už? Prieš. Patikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau imko 84. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 397, 399 į 304 su žodiniu pakeitimu. Balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 398. Ribasi pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. Sechsundsiebzig. Dėl 76 pakeitimo balsuojame dvi dalis tekste, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji kas už, prieš, susilaikę, priimta. Vierhundert. 404 ir 405. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau identiški pakeitimai 77, 408, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 407. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Toliau įtre 105 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Patikrinsime. Į 305. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Keturišimtai dvyliktas Vaisgerber pakeitimas kas už? prieš susilaikė priimta. Imko 84 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė priimta. 48 straipsnis 79 į 307 Simko 85 pakeitimai kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau identiški pakeitimai 80, į 308, imko 86. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau 81, į 309, imko 87. Identiški pakeitimai, kas už? Prieš susilaikė priimta. 49 straipsnis. Imko 88 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Identiški pakeitimai 84, Imko 88 ir 310, kas už, prieš, susilaikė priimta. Identiški pakeitimai 85 ir rimko 89. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau 50 straipsnis. Visi pakeitimai atsiimti. 51 straipsnis. 417 moti pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę. Patikrinsime. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 už, 28 prieš. Toliau 87 pranešėjos pakeitimas ir į 311. Kas už šios pakeitimus? Prieš susilaikė priimta. 52 straipsnis 418 Vaisgerber pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 88. Kas už? prieš susilaikę atmestą. Tikriname 88 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Imko 90 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 53 straipsnis, identiški pakeitimai. Prašau. 53 straipsnis, identiški pakeitimai 89 ir 312 ir rimko 91. Kas už? prieš susilaikė primta. 54 straipsnis, imko 92 ir 90 pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Zwei, 420. 420 kas už? Prieš susilaikė priimta. Imko 93 atkrenta. 421 kas už. Prieš susilaikė priimta. 422 kas už. Prieš susilaikė priimta. Imko 95. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Į 313. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 423. 423 lepaš pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 424 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 425 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 straipsnis identiški pakeitimai 426 į 314 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 427 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Identiški pakeitimai 428, Simko 97 ir į 314 kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau identiški pakeitimai 428, Simko 98 ir 314. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Identiški pakeitimai 428, Simko 99 ir 314. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau identiški pakeitimai 428, Simko 100 ir 314. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Also check. Patikrinsime. Bendit. Balsavimas baigtas. Priimta. 429 lepaš pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 92 ir 315 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 straipsnis, 430 tabadžiai pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 431 kas už, prieš, susilaikė, priimta Matau, kad norite patikrinti gerai. Bandit. Balsavimas baigtas. Priimta. 432 merkis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 93 ir į 316 kas už, prieš susilaikė atmesta. Patikrinsime. Balsuojame dėl 93 ir į 316. Balsavimas baigtas. Atmesta. 433. Kas už? prieš susilaikę priimta. 57 straipsnis 434, kas už prieš susilaiko atmestą. 435, kas už prieš susilaiko pritartą. 58 straipsnis. Keturišimtai trisdešimt šeštoji imko šimtas pirmoji identiškos, kas už, prieš, susilaiko pritarta, tiksliau atmesta. 437, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 438 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Pasitikslinkime. 438 pataisa, pirmoji dalis, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. 439, kas už, prieš susilaiko pritarta. 440, 317 identiškos, kas už, prieš susilaiko atmesta. Imku 102, kas už, prieš susilaiko pritarta. 441 ryslė paškas už, prieš susilaiko pritarta. 442 atkrinta 443 lepaš. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Imko 103. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 59 straipsnis Imko 104, kas už, prieš susilaiko pritarta, 61 straipsnis 94 pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta, 62 straipsnis 445, 105, 446 identiškus, kas už, prieš susilaiko atmesta. 446, kas už, prieš susilaiko atmesta. 65 straipsnis atkrinta. 66 straipsnis į 320 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 448, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 70 straipsnis identiškos pataisos 449, 450 ir 321, kas už, prieš susilaiko pritarta. Į 321 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 451 kas už, prieš, susilaiko pritarta. identiškos 95-452, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturi šimtai 56 Vais Gerber pataisa už prieš susilaiko pri atmestą. 73 straipsnis. Man sako, kad turime dar balsuoti dėl 455-osios. Rodbėrint, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pone Klas mėgsta pasitikslinti, tai ir taip ir padarykime. 455 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 73 straipsnis 462 pataisa už prieš susilaiko pritarta. 75 straipsnis į 323 pataisa kas už prieš susilaiko pritarta. 76 straipsnis 464 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturi šimtai šešdešimt ketvirtoji, kas už. Prieš, tiksliau, baigiame balsuoti. Pritarta. 465, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 466, kas už, prieš, susilaiko. Taip pat pritarta. 77 straipsnis Identiškos pataisos 470 ir 107 už prieš susilaiko atmestą. 96 į 324 ir imko 108 identiškos, kas už prieš susilaiko pritarta. 471 imko 109 identiškos, kas už prieš susilaiko atmesta. 80 straipsnis 97 pataisa, kas už. Pone Rosi, norėjote pasisakyti? Aš noriu pranešti, kad vertimas į italų kalbą buvo atsilikęs, todėl aš negalėjau dalyvauti balsavime. Ar turėčiau kalbėti lėčiau, klausė pirmininkas. ne, greit, lėčiau balsuoti nereikia, tačiau galbūt vertės galėtų greičiau šiek tiek kalbėti. Tada nochmal, wer ist dafür? 97. 97 pataisa, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 81 straipsnis 472 pataisa, kas už. Prieš susilaiko pritarta atmesta. Imko 110, kas už, prieš susilaiko pritarta. Keturišimtas dvidešimt ketvirtojikas už. Prieš susilaiko atmesta identiškos pataisos. tiksliau tikslinamės dėl 473. Atmesta. Keturišimtas dvidešimt ketvirtoj, imko šimtas vienuoliktoj, kas už, prieš susilaiko pritarta. 82 straipsnis 475, 76 į 325, imko 112 identiškos, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Tikslinamės balsuoti, pradedame. Balsuoti baigiame. nedidelę persvarą, tačiau įvertinama teisingai atmesta. Dabar pereikime prie priedų ir ponia Klas paprašė žodžio. Mes dabar balsuokime dėl priedų ir yra siūlyta daug pataisų prieš bandymus su gyvūnais. Aš pasisakau už bandymus su gyvūnais mažinimą, todėl iš esmės pataisoms pritariu, tačiau vakar jas atidžiau išanalizavau ir radau tam tikrų uh, prieštaravimų. Viena vertus mes norime griežtesnių bandymų kriterijų, o kita vertus mažiau norime moksliniams tyrimams teikti dėmesio. Aš e, manau, kad e, kai kuriuose srityse reikia stiprinti mokslinius tyrimus, ypatingai išbandant imunotoksinis, monotoksinis ir endokrininės medžiagas, taigi aš kol kas negaliu objektyviai įvertinti visų pataisų, tačiau norėčiau pasiūlyti balsuoti už jas dėl to, kad reikia mums peržiūrėti savo pozicijas ir jeigu komitetas pritars e, tokiu tokiam balsavimo metodui tai bus signalas komisijos tarnyboms prieš balsavimą per plenarinį posėdį suteikti mums daugiau informacijos, kad geriau įsivaizduotume, kas slypi už šių atskirų pataisų. Pirmininkas, ačiū pranešėjai, jeigu teisingai jūs supratau jūs pritarėte balsavimui už visas pataisas iš karto, tai yra keli mūsų balsavimo sąrašo puslapiai, taip suteiksim žodį vėliau. Ir po to turime paprašyti komisiją atidžiau išanalizuoti šias pataisas, siekiant nustatyti, ar jos viena kitai neprieštarauja. Pone Hasi. pirmininkė, labai apgailestauju, tačiau nepritariu šiam balsavimui iš karto dėl antrojo priedo. Mano frakcija prašo balsuoti atskirai dėl 479 ir 480 pataisų, taip pat dėl 500, 501, 504, 507, 8, 9, 10, 516, 528, 530, 303 ir 52. Ir e, e, prezidiumas turi parengti balsavimo sąrašus. Pirmininkas, ačiū. Gavau priėmiau domenius informaciją, taigi e, tai yra 14 balsavimų, dėl kurių reikės, 14 pataisų, dėl kurių reikės balsuoti atskirai, tai ką siūlo ir tiksliau, ko prašo ponė Hasi reiškia, kad dar 60 pataisų lieka, dėl kurių galėsime, galėtume balsuoti kartu. Todėl siūlau pirmiausia balsuoti dėl e, tų pataisų, kurios buvo išvardintos atskirai. Arba galime balsuoti už pataisas, bet tų pataisų, e, dėl kurių vėliau balsuosime atskirai. Taigi taip ir darome. Tačiau pirmiausiai turime dar nubalsuoti dėl 477 pirmojo priedo pataisos, kas už. 427 rivazė pataisa pirmasis priedas. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikslinti elektroniškai. Dėl 477. Balsuoti baigime. Pritarta. 478 rivazė pataisa kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl 479 ir 80 atskirai, nes to prašė ponė Hasikas už šias dvi pataisas kartu, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikslinkime. Dėl 479 ir 80. Balsuoti baigiame. Pritartam. Dabar balsuokime dėl pataisų bloko. Iki 499 nuo 461 iki 499 kas už. Prieš susilaiko pritartą. Dabar balsuosime už paskiras pataisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 501, kas už. Norite tikslintis dėl 500. Balsuoti baigiame. Atmesta. 501 kas už. Prieš Atrodo, kad ta pati dauguma, taigi dar kartą atmesta, ar kas nors protestuoja prieš tokį įvertinimą balsavimo rezultatų tikslinamis. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar peršoksime šiek tiek ir balsuosime atskirai už 504 pataisą, kas už. Kas prieš. Susilaiko tikslinamės. Dėl 504. Balsuoti baigiame. Paritarta. 507. Kas už girlink pataisą. Prieš susilaiko tikslinams. Balsuoti baigiame. Paritarta. 508, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 509, kas už prieš susilaiko. Sakyčiau, pritarta, kas nors pagėdavo pasitikslinti, ne, tuomet pritarta 509. 510, kas už. Prieš susilaiko

prieš susilaiko. Pritarta. 530 Jorgensenukas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 533 Jorgensenukas už prieš susilaiko pritarta. Ir dar lieka 352 girlink. Kas už šią pataisą? Prieš susilaiko, taip pat pritarta. Taigi, dabar balsuosim už visas kitas likusias pataisas, dėl kurių nebalsavome atskirai, kas už šias pataisas. Ačiū, kas prieš susilaiko pritarta. Tai mums šiek tiek palengvins darbą. Dar liko kelios pataisos, kurios neįėjo į tą bloką. Pradėkime nuo 511 rivazijų pataisos. Ar radote šią pataisą, kas už 511? Mano puslapiai kitaip yra sunumeruoti nei pas jūs. Mano puslapis yra 56, tačiau jūsų numeracija galbūt kitokia. 511 ir vizija patai sakas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Dabar trečiajame priedė Šimtoji pranešėjos pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. Penkišimtai trisdešimt pirmoji rivazy pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. 101 pranešėjos ir į 329, kas už, prieš, susilaiko peritarta. 535 ir imko 116, kas už, prieš, susilaiko peritarta. Dabar Perikime prie ketvirtųjų priedų. 554 Vils pataisa, kas už prieš susilaiko atmesta 555, kas už prieš susilaiko. Penkišimtai penkišimt šeštuoju su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta. Identiškos pataisos 557 ir 8, kas už, prieš susilaiko pritarta. 559 ir 560 identiškos, tik tai kalbinis pakeitimas, dėl jo balsuoti nereikia. 561 kas už prieš susilaiko atmesta 562 už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis priedas, 563 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, identiški 564, 565, 566, 330 ir 117 pakeitimai, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas priedas. 567. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 568. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl 568. Patai. Ne? Yeah. Noch jemand? Dann ist die Abstimmung. Balsavimas baigtas. Nedidelė balsų persvara priimta. Gerai. Toliau 569, 570, 571 pakeitimai. Kas už? prieš susilaikę. Patikrinsime. Vilno Raina. Ar dar kas nors nori balsuoti? Dar vienas gali. Gerai, viskas baigta. Priimta. 573 rivasi pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 574 kas už? Prieš susilaikė priimta. 102 kas už? Prieš susilaikė priimta. 5 575. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 576. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patikrinsime. 576 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Penki šimtai septyniasdešimt septintas pakeitimas. Rivasi autorius, kas už? Prieš susilaikė priimta. 578 kas už, prieš susilaikė priimta. 579 kas už, prieš susilaikė priimta. 580 kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime už konstatuojamasias dalis 104 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 105. Kas už prieš susilaikė priimta. mal gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Okay. Kriname, už ką reikia balsuoti, už ką ne. 109, Rivasi. Reference to seven years. Das muss abgestimmt werden. Turime balsuoti dėl 109 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta.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 Exite 24, Amendment 3 äh, und. Trečias pakeitimas ir įtres antras pakeitimas. Kas už? Čia yra 24 konstatuojamoji dalis. Ne, šie pakeitimai netkrenta, nes trečioji dalis buvo atmesta Taigi balsuojame dėl trečiosios pakeit, pataisos identiškos su įtrė antraja. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šimtas šešioliktas vils pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 116 überprüfen. Patikrinsime 116 pakeitimą. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Įtre trečias pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Šimtas septynioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 118-119 į 3 4 kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas, įtre penktas, imko ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas įtre, ir įtre šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 120. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Septintas ir įtrė septintas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 123, kas už, prieš, susilaikė priimta, devintas kas už, prieš susilaikė priimta, 126 ir 127 bei į 38 ir imko 5. Tai yra paskutiniai pakeitimai. Kas už? Prieš. Patikrinsime dar kartą. Balsuojame. Ähm, balsavimas baigtas. Priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame dėl viso šio pranešimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Taigi parodykite, kas esate už šį pranešimą. Balsavimas baigtas. 48 už 5 prieš 6 susilaikę Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Kas dar nori balsuoti? Niekas daugiau. Tai gerai, baigiame balsavimą. 47 už 5 prieš 6 susilaikę. Sveikinu pranešėją Krista Klas. Dėkoju už jūsų darbą. Dėkoju visiems, kurie taip ryštingai balsavo. Pone Lepaš nori pasakyti, kad yra tam tikrų netitikimų. Taigi turime e, pareikalauti komisijos, kad ji dar kartą patikrintų rezultatus ir antrojo svarstymo metu turėsime atkreipti tai dėmesį. Dėkoju. Tai buvo ilgas balsavimo maratonas. Dabar dar turime balsuoti dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Jau balsavimas gal ir buvo tam tikra nelaimė, bet dabar balsuosime dėl tikros nelaimės. Danke an das Sekretariat. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui už pagalbą. Nes balsavimo sąrašas buvo tikrai labai sudėtingas. beiden Änderungsanträge von Michael Seber hat er zurückgezogen. Das ist aber noch nicht in der Voting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 stark, ne? Niemand, niemand so, denke einmal Luft. Taip, manau, kad truputį įkvėpėme, atsikvėpėme ir dabar balsuosime dėl Žuao Ferrera pranešimo dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją yra labai daug konsoliduotų pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų, taigi galime pradėti nuo pirmojo pranešėjo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau C11, kas už, prieš, susilaikė, priimta. C2, kas už, prieš, susilaikė priimta, C19, kas už, prieš, susilaikė atmesta, C10, kas už, prieš, susilaikė priimta, C3, kas už, prieš, susilaikė priimta, C7, kas už, prieš susilaikę. Patikrinsime. Zimček. Tikriname C7 pakeitimą. Ne? Also wir haben 53. 53 parlamentarai yra salėje. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. C4. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. C20. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. C15. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. C5 kas už, prieš susilaikė priimta, C16 kas už, prieš susilaikė priimta, C13 kas už, prieš susilaikė priimta, C6 kas už, prieš susilaikė priimta, C21 kas už, prieš susilaikė priimta, C8 kas už, prieš susilaikė priimta, C9 kas už, prieš susilaikė priimta, C12 kas už, prieš susilaikė priimta, C14 kas už, prieš susilaikė priimta, C17 kas už, prieš susilaikė priimta, C18 kas už, prieš susilaikė priimta, Toliau lybė 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 13 papadopolių pakeitimas, kas už, prieš, kai balsuoja EPP, už, tai tuomet priimta. Dėl lybė 11 pakeitimo nebalsuosime, regi antras, kas už, prieš, susilaikė priimta. Agri 11. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau lybė antras, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 15 papadopolų prane... pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 17 kas už, Atsiprašau, Agri 7, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 papadopolų su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Libė 10, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Libė 12. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. Agri 34. Kas už? Prieš susilaikė prim, primta. 37 Zieber pakeitimas atsimtas. Balsuojame dėl 38 Antoneskų ir Nikoleskų. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 39 kas už? Prieš susilaikė priimta. Regi trečias pakeitimas dėl solidarumo su regionais kas už? prieš susilaikė priimta. 19 papadopolų kas už prieš susilaikė priimta. Toliau lybė 20 pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? prieš susilaikę. Patikrinsime. Libė 20. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. Toliau regi devintas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. Regi 16, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Regi 13, kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi, 30, e, atsiprašau, 35, kas už, prieš, susilaikė atrodo priimta. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau ES pagalba valstybėms narėms, 34 Kotarosi ir kitų kolegų pateiktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė primta. Agri 29, kas už? prieš susilaikė priimta. 45 perelo pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 49 ir agri 23 kas už, prieš susilaikė priimta. Agri 27. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 55. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 56. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Agri 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Agri 28 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 68 dėber atsimtas, 69 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 Tramopolus pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta Libe 16. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinsime. Libe 16. Ähm, beendet. Balsavimas baigtas. Labai nedidelė balsų persvara, bet priimta. Libė 16 pakeitimas. Toliau balsuojame dėl 70 Antoniesko Nikolesko pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pirmas papadopulų pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antras estrela pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečias. Kas už? prieš susilaikė priimta. Penktas Trimopolus pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas Pirela Rodrygės kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas Papadopolų kas už, prieš susilaikė priimta. Devintas Perelio Rodrygės, kas už, prieš,